Dear colleagues. Gerbiami kolegos. Šiek tiek vėluojame, bet manau, kad galime pradėti komiteto posėdį. Nematau pranešėjos. Pirmasis darbo tvarkės punktas. Tam tikrų valstybėse narėse atmosfera išmetamų teršalų kiekio mažinimas. Kaip žinia, e, šis e, dokumentas, šis pasiūlytas yra paketo dalis. Komisija pateikė pasiūlymus bendrus 2013 metais, gruodžio mėnesį. Ankstesniosios kadencijos kolegos jau pradėjo darbus. Pirmą kartą buvo keistasi nuomonėmis e, pernai, tai atsiprašau, šiais metais, kovo 19 dieną, o vėliau koordinatoriai nusprendė tęsti raštišką procedūrą E, prieš Europos parlamento e, rinkimus. E, baigėsi ta procedūra gegužės 19 dieną ir prašoma parlamento įvertinti, kokį poveikį turės šis teisės aktas atsižvelgiant į 13 metų klimato kaitos energetikos politikos visas priemonės ir visą sistemą. Poveikio vertinimas yra atliktas, mes turime kopiją, laukiame pranešėjus, nes norėčiau jai pirmiausiai suteikti žodį, bet kol kas jos nematau. I've seen uh, the rapporteur jau pamačiau, kad pranešė atvyko Džiulį. Suteiksiu žodį jai, kad ji galėtų pradėti diskusiją, o paskui išklausysime poveikio vertinimo autorių. Džiulį, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Neturiu daug ką pasakyti dabar. Svarbiausias dalykas yra toks. E, apie ką šiandien kalbame. E, turime kalbėti pirmiausiai svarstyti papildomą poveikio vertinimą. Man atrodo, kad visi būsite gavę šį dokumentą. Jis yra gana nemenkas. Šis klausimas yra gana techniškas ir mums kaip komitetui prieš susitariant, kokia bus mūsų nuomonė dėl šio pasiūlymo, labai svarbu, kad nariai pasižiūrėtų į medžiagą, įvertintų ją ir suprastų, ką reiškia duomenys pateikti. Aš kalbėjau su šešėlinės pranešiais, taip pat su valstybėmis narėmis E, kaip pranešėja, kaip įprastai dirbau. Ir aišku, kad labai daug diskusijų bus susijusios dėl to, ar e, bus sutinkama su statistika. Valstybės narės kelia klausimų dėl statistinių duomenų, kurie panaudoti. Dėl to labai svarbu yra mums visiems pasistengti suprasti viską. Poveikio vertinimą atliko mūsų pačių padalinys. Manau, teisingai pastebėsiu, jeigu pasakysiu, kad tai yra e, vienas iš išsameusių iš ankstinių eksantė pranešimų. Ir mes e, į darbo tvarkį traukėme šį klausimą, kad mes galėtume girdėti tos pačius paaiškinimus, gauti tą pačią informaciją ir paskui panaudoti ją kaip pagrindą tolesnėms diskusijoms. Jeigu, pirmininkė, jūs neprieštarausite, geriausiai būtų išklausyti e, poveikio vertinimo rezultatų, o paskui nariai tikriausiai norės pateikti klausimų. Ačiū. Prieš pradedant e, prezentaciją norėčiau e, pasveikyti penkis žemutinės Saksonijos atstovus. Jie yra vietos valdžios atstovai, dalyvauja mūsų posėdėje. Juos pakvietė kolegos Meisner ir e, Griotė. Ne, Meisner. Jie iš to paties regiono buvo Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Dabar suteiksiu žodį ponui Markus Aman, kuris dalyvavo atliekant poveikio vertinimą papildomai ir kuris pristatys jo rezultatus pavyzdžiui. Prašom. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs, kaip jūs ir minėjote, šis trimas papildomas poveikio vertinimas yra atliktas remintis Europos parlamento prašymu. Mes nagrinėjome, kaip saveikiauja energetikos politika ir mūsų veiksmai siekiant sumažinti oro taršą. Mes parengėme pranešimą, kuris E, yra visiems prieinamas, yra, jis yra pakankamai platus ir šiandien aš norėčiau tik tai e, pristatyti Jums e, kelias šio tyrimo išvadas. Šis tyrimas atliekamas štai tokiame kontekste. Šiuo metu teršalai ir šiltame efektą sukeliančios dujos saveikauja tarpusavėje, jos dažnai kyla iš, to, iš tų pačių šaltinių. Ir e, jeigu mes mažinsime energijos vartojimą arba maž, stengsime mažinti e, šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimus ar e, oro taršalų išmetimus, visos tos pastangos papildo vieną kitą ir gali būti naudingos. Jūsų komitetas paprašė, kad mes konkrečiai išnagrinėtume, kiek, e, koks bus e, neseniai pateikto e, oro kokybės poveikio pasiūlymo poveikis. Ir mes tengiamės išsiaiškinti du svarbius aspektus. Tai yra, kiek kainuos papildomos oro kokybės kontrolės priemonės nes tos priemonės užima svarbę vietą komisijos pasiūlyme. Ir antras aspektas tai yra, kiek tai paveiks e, mūsų norą taikyti kitas ekonomiškai efektyves priemonės. Mes norėtume, kad uh, mes pasiektume geriausių tikslų t, e, su t, mažiausiamis sąnaudomis. Tačiau jeigu keičiasi tos sąnaudos, tuomet be abejo keičiasi ir optimaliausias e, galimas rezultatas. 2013 metais, tai yra praeitais metais, Europos komisija pateikė pasiūlymą dėl naujos direktyvos, e, jos analizė ir poveikio vertinimas buvo pagrystas energetikos sektoriaus prognozėmis referencinėmis prognozėmis ir tai buvo naujausios referencinės prognozės energetikos sektorėje, kurias galėjome gauti. Jos buvo pagrystos 2012 metų duomenimis ir buvo, buvo parengti atsižvelgiant į energetikos ir oro kontrolės, kokybės kontrolės politiką ES galiojančią 2012 metų pavasario mėnesį. Taip pat e, šiame pasiūlyme yra nu, išdėstyti nauji tikslai ir neseniai Europos vadovų tarybos išvadose tie tikslai buvo patvirtinti. Atsižvelgiant visus šios pokyčius, e, iškilo labai svarbus klausimas. Tai yra tai, koks bus šių naujų e, tikslų poveikis švaresnio oro paketui Mes jau nagrinėjome švaresnio oro paketą anksčiau ir šį kartą naudojomės tomis pačiomis duomenų bazėmis ir tais, tomis pačiomis priemonėmis, kurias tankėme, kai uh, e, nagrinėjome oro kokybės paketą ir vertiname, kiek, koks bus naujų tikslų poveikis. Mes panaudojame vieną scenarių, kuris yra nurodytas komisijos komunikate uh, dėl. Uh, E, klimato kaitos politikos iki 2030 metų. Ir tas scenarius pagrystas komisijos pasiūlymų e, Europos komisijos pasiūlymų sumažinti šiltnamio efekto sukeliančių dujų išmetimus 40 procentų iki 2030 metų ir padinti energijos efektyvumą beveik 30 procentų iki 2030 metų, o atsinaujančių energijos šaltinių dalį padidinti iki daugiau nei 26 procentų. Taigi scenarius buvo iš esmės toks pat kaip ir anksčiau, tik tai mes panaudojame naujausias prognozes. Ir galvojame, kaip galima būtų pasiekti tikslų nurodytų klimato ir e, energetikos sektoriuose. Pažvelgsime į e, energijos vartojimą, pamatysime, kad e, pagal naują scenarijų šie, dėl šių naujų tikslų energijos suvartojimas sumažės 10 procentų iki 2030 metų ir mažia, daugiausia sumažės, sumažės gamtinių dujų vartojimas ir taip pat ir gyvenamųjų pastatų šiluminė izolacija padės mums padidinti energetinį efektyvumą. Čia jūs matote, kaip bus paveiktos kainos ir dėl naujai pasiūlytų komisijos oro kokybės tikslų. Gal šiek tiek pernelik akademiškai viskas yra išdėstyta, bet vis tiek šioje skaidrėje yra svarbių dalykų. Jūs gal neįskaitote, bet iš kairės yra nurodyta, kokia, kaip pagerės situacija sveikatos srityje kokia bus ta situacija su sveikata, jei nieko nekeisime 2030 metais ir kas pasikeis, jeigu taikysime naujus tikslus. Ir taip pat matote, taip pat kaip keisis sąnaudos. Raudona linija rodo, kiek padidės kainos pagal komisijos pasiūlymą, pradedant nuo pradinės vertės nurodytos komisijos pasiūlyme ir jūs matote, kad e, kainos didės iki tam tikro lygio ir pato pradės sparčiau didėti. Ir mėlyna spalva jūs matote yra pažymėta, kiek keisi situacija sveikatos e, srityje. Ir nauda sveikatai E, nėra dalykas, kurį galima tiksliai labai įvertinti, todėl mes tiesiog nuspalviname tam tikrą dalį šios skaidrės. Ir dažniausiai mes matome, kad nauda sveikatai bus didesnė nei e, sąnaudų padidėjimas. Komisijos pasiūlymas yra pakankamai ambicingas. jei mes pritaikysime. Pritaikysime 60 procentų visų priemonių ir kaip e, tikslą. Jei mes vartosime mažiau energijos, e, mažiau taršančiuose sektoriuose, tuomet kainos prasidės mažesnėme ligmenį, primė, maždaug e, pusketvirto milijardo mažiau, mažesnės sąnaudos yra nei pagal dabartinį scenarių. 22 procentai galimų, potencialiai galimų, galimos naudos sveikatos sektorija atsiranda vien dėl to, kad mes takėsime energijos ir klimato sektoriuose nustatytus tikslus. Taigi, Būtent remintis šiais duomenimis nustatomi yra tikslai. Jei mes dar labiau mažinsime, tuomet sąnaudos auks ir mes galėsime daugiau sumažinti e, teršalų išmetimus, nei buvo numatyta ankstesnėse prognozėse, kur nebuvo e, atsižvelgime į energetikos sektoriaus tikslus. Tiks, uh, Europos komisija pasiūlė labai ambicingą pasiūlymą ir jame yra numatytos mažesnės sąnaudos. Labai įdomu yra pastebėti tai, kad skirtumas tarp komisijos pasiūlymo ir raudonos linijos e, yra vis dar neigiamas. Ir tos sąnaudos yra mažesnės pagal naują pasiūlymą, nei pagal dabar galiojančius teisės aktus. Jei pažvelgsime į kitą skaidrę, gal jūs tą pamatysite geriau, geriau galėsite suprasti, apie ką aš kalbu, nes čia yra nurodyti konkretos skaičiai. Ir čia jūs matote sąnaudas. Kairysis stulpelis parodo sąnaudas pagal klimato ir energetikos scenarijų ir dešinysis pagal e, papildomą 2013 e, metų referencinį scenarijų. Pagal referencinį scenarijų e, teisės aktų gyvendinimo sąnaudos turėjo būti 90,2 milijardo per metus, o papildomi kaštai bus 3,3 e, e, milijardo. O pagal klimato energetikos e, scenarijų tas padinimas yra kiek mažesnis, 1,4 milijardo. Ir matote, kokie yra bendri skaičiai - 88 milijardai ir 93,5 milijardo. Europos e, e, pagal dabartinį komisijos pasiūlymą e, naudą sveikatai galima pasiekti mažesnėmis sąnaudomis nei pagal dabar galiojančius teisės aktus ir pagal senąjį energetikos scenarių. Tai tiek kainuos mums pasiekti nusatytus tikslus Europos parlamentas ir komitetas e, paprašė mūsų taip pat atlikti ekonominę analizę, kurios metu būtų e, nagrinėjama, ką labiausiai apsimoka daryti ekonominių požiūrių. Ir ar sąnaudos atitiks e, gaunamą naudą. Ir čia galime pažiūrėti kitą skaidrę. Čia jūs matote sąnaudas, kas sąnaudas yra palygintos su, sąnau, su e, nauda. Ir e, mėlyna spalva yra nuspalvinta dalis, nurodo galima naudą sveikatos sektoriuje. Jei mes remsimės senuoju Tai yra dabar galiojančiai komisijos pasiūlymų, pasiūlymų. Tuomet optimaliausias lygis, o tai reiškia, kad, kad sąnaudos atitinka naudą, bus kažkur tarp 75 ir 92 procentų mažėjant tam atotrukiai 2030 metais. O pagal komisijos pasiūlymą siekiama pasiekti 67 procentų atotrukį iki 2030 metų. Kiek aš suprantu, apie tai buvo kalbama per dėrybas, buvo kalbama, kad 5 procentais reikėtų siekti mažesnio nei optimalus rezultatas 2025 e, metais ir kad gyvenimui reikia skirti papildomai penkerius metus. pagal senąjį scenarijų tas optimalus lygis buvo tarp 75 procentų 22. O jeigu pažvelgsite dabar klimato energetikos scenarijų, pamatysite, kad e, nauda sveikatai yra kiek e, didesnė ir tuomet e, atotrukio mažinimas sudarino 75 iki 92 procentų Ir šis pasiūlymas yra ambicingesnis nei komisijos pasiūlymus ir mes e, rėmėmės e, labai tokiais e, nedrasiais skaičiavimais. Ir iš esmės mes, komisijos pasiūlymas padės mums mirštančių žmonių skaičių sumažinti į 16-17 tūkstančių per metus. Svarbiausi faktai atsispindi kitoje skaidrėje. Šiuo lygmeniu, kaip sakiau, per metus matome sveikatai palankius rodiklius. 140 tūkstančių gyvenimo metų arba 16 tūkstančių iš ankstinių mirčių per metus. Tai yra daugiau negu kad komisijos pasiūlyme. Jeigu pasižiūrėsime, kiek tai kainuos, e, bendri kaštai oro taršos 91,3 vietoje 93,5, tai yra mažiau 2,2 milijardo per metus. Komisijos pasiūlyme sveikatai nauda 8,450 milijardų eurų. Tokia vertė yra sveik, naudos sveikatai įvertinta pinigais. E, dabar matysite paskutinę skaidrę. Čia atsispindi mūsų išvados. Mes matome, kad pagal klimato energetikos priemonių scenarijų e, kontrolė taršos e, ir sveikatos tikslai e, kainuos 5,5 milijardo e, eurų per metus mažiau ir energetikos ir klimato tikslai e, užtikrins, kad mes per metus daugiau išsaugosime, užtikrinsime 140 tūkstančių gyvenimo metų ir kad e, kaštai bus e, 2,2 milijardais mažiau negu kad, siūlo, negu kad savo komisija. Dokumente pateikta analizė panaši 25 metams ir 10, bet aš apie tai plačiai nekalbėsiu dabar. Komisija mm, nepateikė pasiūlymų dėl viršutinių emisijų ribų, bet e, kalbama. Yra atliktas palyginimas su peržiūrėtoju Göteborgo protokolu, e, bet mes manome, kad reikėtų siekti dar ambicingesnių tikslų negu numatyta Göteborgo protokole ir tada nauda būtų 40-300 milijardų per metus. Galiausiai galiu pasakyti, kad dokumente atsispindi daugybė skaičių ir jeigu turite klausimą, aš mielai atsakysiu juos. Grazie. E adesso, dopo aver... Ačiū. Išklausėme e, šį įdomų papildomo poveikio pristatymą. Dabar šešėliniams pranešėjams bus suteikiamas žodis FPP frakcijos kolegė Gardinė e, paprašė, kad aš išsakyčiau jos nuomonę, todėl aš ir kalbėsiu vietoj jos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti daktarui Weberiui už šį poveikio vertinimą, kuris parodo, kokie, kiek pasikeitė politikos vertinimo statistika. Aišku, kad tiek vienos, tiek kitos politikos priemonės yra veiksmingos ir teigiamos. Klimato ir energetikos priemonės palankiai veikia oro taršos mažinimo tikslus. Tai yra mm, teigiami sinergijos efektai. Čia buvo kalbėta, kad bus daug sutaupyta sveikatos priežiūros sektoriuje, buvo kalbėta apie 40 tūkstančių eurų per metus. 2,5 milijardai eurų bus e, sutaupyta pasirinkus tą tikslą. Ir mums e, šie skaičiai yra labai svarbus priimant sprendimus, e, nes Įgyvendinant šią politiką tampa aišku, kad palankiai paveikiama ne tik kova su klimato kaita, bet ir kitos politikos rytys, tokios kaip sveikatos apsauga, kaip minėjau. Visi komiteto nariai dabar turi dokumentą, kurio remdamiesi gali tinkamiau priimti sprendimus susijusius su oro taršos dokumentais. Dabar kolegai Dans suteiksiu žodį. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti už tą didelį darbą, kurį nuveikėte rengdami poveikio vertinimą. Ir kalbant apie papildomą pridėtinę vertę, manau, kad sąnaudų sumažėjimą e, užtikrinsime kartu užtikrindami geresnę sveikatos apsaugą. Tai yra nuostabu. Nuostabu, kai viena politikos sritis palankiai veikia kitą politikos sritį. Kalbant apie e, teisės aktų šaltinius, reikėtų bendradarbiauti su generaliniu e, įmonė direktoratu ir reikėtų pasiteirauti, ar e, negalėtume gauti papildomos naudos bendradarbiaudami ir su šia, šios politikos ryties politikais. Uh, Tikimės, kad nepadidės kaštai skiriami šioms priemonėms įgyvendinant šeštąjį euro teisės aktų paketą ir kad dizelino kainos neišauks. Ačiū. Dabar žodis ponui Farija. Ačiū. Aš e, pasisakau Katrinos Ber vardu. Norėčiau paklausti. Žemės ūkio sektorius prisideda išmesdamas metaną į atmosferą ir tai vyksta jau kurį laiką. Ponas Markai Ananai, e, vykdydami poveikio vertinimą. Ar atsižvelgėte į statistinius duomenis e, iš žemės ūkio sektoriaus, numatydami e, tikslų gyvendinimo perspektyvas 2030 metais? Ir ar manote, kad e, šis tikslas bus į, realiai gyvendinamas? Ačiū. Dabar žodis poniai Konečnai. Noriu padėkoti už šį išsamų papildomą poveikio vertinimo pristatymą. Manau, kad turime labai atidžiai e, išnagrinėti pateiktą informaciją. Kodėl? Todėl, kad e, kai kurios mūsų direktyvos dubliuojasi ir e, iš to nesusikuria sinergija. E, Tuo tarpu manau, kad turime aiškiai suvokti, kaip mūsų politinės priemonės veikia. Manau, kad klimato kaitos tikslai susijęs su švariu oru yra labai palankiai vertintini. Ir mes ir toliau turėtume daryti spaudimą tarybai dėl išlakų mažinimo. Aš palankiai vertinu siekį susitarti dėl specifinių priemonių, tokių kaip viršutinės e, vertės e, kietosiams dalelėms. O kalbant apie metaną, turiu pasakyti, kad mano supratimu šis klausimas nėra prioritetinis klausimas, jis galbūt svarbu žemės ūkio sektoriui, o ne mums. Tačiau atsižvelgiant į kitas priemonės, šis klausimas neturi būti vertintinas kaip e, tokios svarbos, kad e, jam spręsti reikėtų ieškoti specifinių sprendimo būdų. Kaip pavyzdžiui, kurti kažkokiu naujų viršutinių ribų ir panašiai. Amoniako išlakos turėtų būti sumažintos, e, statistiniai duomenys e, buvo pateikti, tačiau mes juos turėtume išanalizuoti dar atidžiau. Turime nepamiršti, kad mūsų galutinis tikslas turi likti ir neturėtume dvigubinti savo e, e, viršutinių ribų. Norėčiau padėkoti Markusui už labai puikų pristatymą, turint omenyje, kad biudžetas ir laikas buvo riboti, švelniai tariant. Uh, žinant, kad jūs net atostogaudamas e, dirbate, manau, būtina jums padėkoti. Jūsų pateikta informacija e, puikiai atskleidžia tas sąsajas, e, kurios sieja oro kokybės prie gerinimo priemonės ir energetikos politikos priemonės. Taip pat Pirmas toks paprastas klausimas. Ar jūs pateiksite šį poveikio vertinimą ir tarybos darbo grupiai? Tai būtų naudinga. Mes puikiai žinome, kad taryba paprastai tik vertina teisės akto įgyvendinimo kaštus, tačiau nepaskaičiuoja realių priemonių poveikių sąnaudų. Manau, kad būtų naudinga tarybai pasverti, kokį poveikį šios, šių priemonių taikymas darytų sveikatos apsaugos sričiai. Na, ten gal, galime sulaukti ir įvairiausių reakcijų iš tarybos, tačiau apie tai nekalbėsiu. Įdomu būtų sulaukti tarybos dėmesio, kad jos atstovai e, atsižvelgtų ir į naudos e, statistinius duomenis. Noriu padėkoti už pateiktus duomenis. E, jei, jei vertintume spragos sumažinimo galimybės, tai e, komisija 67 procentų siekia ir tai labai konservatyvios prognozės. Jei pažiūrėtume, e, kokia būtų optimaliausia spragos mažinimo e, skaičius, tai būtų iki 92 procentų netgi. Tačiau, jei mes priskaičiuosime ir tą pridėtinę vertę, tai komisijos pasiūlymas tampa juokingu. Mes turime suvokti, ir tai turi suvokti ir kitos institucijos, kad mes visada turime kalbėti ne tik, e, turime kalbėti apie faktus, apie mokslo paremtus rezultatus. Turime gilintis į tai, apie ką mes kalbame. Gal kai kam tai atrodys juokinga. Na, jūs nekomentuokite mano šių pastabų. Aš žinau, kad jūs esate mokslininkas ir neišsakote savo politinių pozicijų. Taigi toks klausimas būtų, ar yra kokiu ketinimu pateikti šį poveikio vertinimą tarybai. O mes, aptardami pakeitimus, galbūt uh, E, galėtume sulaukti iš jūsų konkrečioms šalims būdingų statistinių duomenų, mums tada būtų paprasčiau pateikti savo pakeitimus. Įdomu, ar jūs galėtumėte mums pateikti tokius duomenis. Ir kitas klausimas susijęs e, su sveikatos apsaugos situacija kiekvienoje šalyje. Būtų naudinga sulaukti atitinkamų analitinių duomenų. Ar įmanoma taip pat tuos duomenis taip iššifruoti, kad juos e, galėtume gauti atskirai taikomus kiekvienai valstybei? Kalbant apie 2020 strategiją, Jūs kalbėjote apie 2025 ir 2030 metus. Įdomu, kokia jūsų pozicija dėl 2020 metų. Su la parola kolega Pedicini. Grazie, prezidente. Kolega Panečinė, labai ačiū pirmininkė. Dėkoju už tokį aišku pristatymą. Labai išsamei buvo įvertintas vertinimas poveikis, įvertintas poveikis. E, direktyvoje dėl oro kokybės E, yra pateikiamos naujos azoto ir oksidų ir sieros dioksido vertės. Dabar išklausėme e, panešimą, bet nieko negirdėjome apie vandenilio sulfitą e, ir apie dydžius emisijų 0,001 dalelių milijonui. Jeigu pasižiūrėsime į teritoriją netoli naftos perdimo įmonių, tai dydis bus 3,3, tai milžiniškas e, skaičius ir matome, kiek reikės dirbti. E, vandenilio sulfidas turi didelį poveikių ir jeigu žmonės ilgą laiką patiria poveikį, pavyzdžiui, tie, kurie gyvena netoli naftos perdirimo įmonių, jie jų sveikata nukenčia arba saugyklų. Ar jūs matė, kad reikėtų įtraukti e, na, vandenilio sulfitą? Karlas Heinzas Lorenzas. Taip dėja jau e, daugelis klausimų yra pateikti. Man įdomu, ar jūs e, sulaukite komisijos reakcijos, kaip ji vertina šį poveikio vertinimą. Ar ji e, numatė tam tikrą strategiją, O kalbant apie išlaidas, tai kol kas atrodo, kad teisės aktas nesukelia jokių papildomų e, sąnaudų. Rinkos ekonomikos prasme vertinant, šis pasiūlymas būtų rentabilus, apsimokantis ir e, gal galėtumėte kokių e, šviesių, džiugių žinių perduoti žemdirbiams, nes jie dabar jaučia, kad virš jų tamsus debesys kaupėsi. Kolega Matijas Grot. Ja, vielen Dank. Matijas Grot. Ačiū, Bas Aichaut, e, kai ką pasakė, ką ir aš norėjau pasakyti. Reikia tik įsivaizduoti, kaip taryboje bus suteiktas šis vertinimas, kalbant apie apie 2020 metų klimato kaitos e, strategiją, kuri buvo analizuota spalio 23 dieną. Tai daug klausimų jau buvo e, pabrėžti mes tikrai nelaimėsime rinkimų, pabrėždami, kad klimato kaitos ir energetikos priemonės e, palankiai veikia sveikatos apsaugos sektorių. E, tačiau, jei kalbėsime, kad 2,2 milijonai gyvenimo metų žmonėms yra tarsi išgelbstimi, išsaugomi šiomis priemonėmis, tai irgi nežinau, ar ta statistika ką sužavėtų. Uh, Norėčiau paklausti, ar jūs tikėjotės ambicingesnių tikslų, ar analizavote tik tuos modelius, kurie jums buvo pateikti, ar bandėte daryti statistinius tyrinėjimus, kokia situacija būtų, jei tie tikslai būtų daug e, ambicingesni. Šiaip norėčiau labai Jums padėkoti, tikrai solidus e, poveikio vertinimas, jį reikėtų pristatyti ir kitoms dviems institucijoms. E, e, Dėkoju prieš suteikdamas žodį mūsų svečiui, kad jis sureaguotų į komentarus. E, dar noriu teikti žodį komisijai, do, daktaras Vahaje. Ar jūs turėt, yra tarp mūsų, ar jūs turėtumėte kokių nors pastabų dėl tyrimo? Manau, kad komisija taip pat svarbus rezultatai yra šio tyrimo, ar ne? Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Taip, tie rezultatai yra labai mums svarbus. Norėčiau komisijos vardu padėkoti. E, jums ir tyrėjams, kad jie e, paminėjo papildomus elementus komisijos pasiūlyme taip pat e, atsispindi įvairių tyrimų rezultatai, bet šie rezultatai papildo mūsų pasiūlymą, pateikia naujų minčių. Mes tikrai iš, įsiklausėme e, į tai, ką jūs sakėte, siekėme uh, E, sužinoti daugiau dalykų, labai lengva pasimesti tarptų visų dalykų, nes pranešėjai apie tai kalbėjo. Dėl to reikia tikrai įsigilinti į pasiūlymus ir tuomet per darybas mes galėsime išsameu kalbėti. Norėčiau priminti apie tai, kuo, kuo siekia komisija savo pasiūlymų. Mes e, žargonu vadiname mūsų pasiūlymą NEC, tai yra nacionalinių emisijų lubų pasiūlymą. E, ir siekiama juo užkirsti kelią e, ankstyvoms mirtims e, dėl oro taršos. Dabar tas skaičius yra 400 tūkstančių žmonių per metus ir mūsų siekia sumažinti jį iki 200 tūkstančių per metus. E, mes išgirdome iš pasisakymo, kad galima daugiau pasiekti su tomis pačiomis lėšomis arba tą patį su mažiau lėšų. Tikrai labai daug informacijos pateikta ir manau, kad ji atsispindės dėrybose ir jos bus labai aukštos kokybės. Mes tikrai to tikimės. Labai Jums ačiū. Dėkoju parlamentui už tai, kad ši e, informacija atsiras diskusijose. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį E, studijos autoriui. Kolegos pateikė jums klausimų. Dėkuoju, pirmininkė. Trumpai. Buvo klausima apie metano emisijas ir kiek kainuotų priemonės dėl metano, ypač žemės ūkyje. Aišku yra tai, kad metanas yra pirmiausia šiltnamio, vienas šiltnamio dujų priklauso klimato energetikos paketui E, šios dujos ir jeigu įtraukta bus į priekybos sistemą, tai e, bus tam tikri kaštai. Naujas elementas yra toks. Oro kokybės pasiūlymas pripažįsta metaną kaip oro taršalą ir tai svarbus yra prekursorius žemutiniam ozono sluoksniui. Anksčiau mokslininkai apie tai nekalbėjo, tačiau dabar pripažįstama, kad met Afganistanas yra vienas iš elementų ir mes dabar e, norime e, sum, užtikrinti tokį e, lygio zoną, kuris nekenktų taip žmonių sveikatai. Yra siūloma įdėkti priemonės dėl metano, kurios nekainuotų nieko pradinės investicijos e, atsipirktų e, sutaupant vėliau e, per biodujas ir panašiai. Komisijos pasiūlymas oro kokybės tikslais siūlo taikyti tam tikras metano priemonės, kurios nekainuotų. Atsakymas į klausimą yra kaštai e, dėl metalo žemės ūkiui taip pat yra nuliniai. Tarybos pasiūlymas yra ambicingesnis, bet dėl oro kokybės tikrai nuliniai kaštai. Kitas klausimas apie tai, ar e, turime e, patikimus duomenys dėl e, kaštų sveikatai. Taip, jie visi nėra pateikti čia, jie yra internete ir galėsite rasti e, šią informaciją pagal kiekvieną valstybę. 20 metams yra taip pat padaryti paskaičiavimai, jie yra, bet kol kas neturėjome su nacionaliniais ekspertais galimybės dar aptarti tų duomenų. Uh, E, dėl 20 metų neturime e, visų išsamei e, duomenų, kaip ir 25, dėl 25-30 metų. Makroekonomikai poveikis, iš esmės išanalizavome jį. Graža pinigų į ekonomiką. Komisija atliko poveikio vertinimą ir ten apie tai taip pat kalbama. E, pasižiūrėjome į naštos pasiskirstimą tarp sektorių ir pamatėme, kad ekonomiškai optimalioje perspektyvoje 75 e, procentų spragos sumažinimas, taip komisijos pasiūlyme pasakyta. Jeigu mes pasižiūrėsime į kaštų pasiskirstimą, tai žemės ūkio sektoriui našta bus didesnė ir e, dėl to komisija e, buvo spaudžiama sumažinti savo e, skaičių nuo 75 iki 67. Ir jeigu pažiūrėsime į papildomus kaštus, tai tada tik žemės ūkių našta bus didesnė. Dabar pagal sektorių žemės ūkis moka labai nedaug, E, didžiausią naštą patiria pramonė, transporto sektorius, e, jėgainės elektros. Matome, kad yra disbalansas e, susijęs su oro taršos kontrolės kaštais. Dabar daugiausia kaštų patiria pramonė, vidaus transporto sektorius ir elektrinės žemės ūkis labai nedaug, o pagal naują pasiūlymą e, žemės ūkiui jau teks didesnė našta ir kaštai daugmaž pasiskirstys po lygiai. Jeigu pasižiūrėsime į bendrus kaštus, vis tiek e, tai bus labai nedidelė dalis bendro, bendro vaizdo žemės ūkiui. Ar dėl to ar turime ambicingesnių tikslų? Taip Mes žiūrėjome ir į 275 e, e, procentų tą e, atotrukio sumažinimą, bet gana greitai iš diskusijų dingo tie ambicingesni tikslai, o žiūrimas, žiūrima į tuos tikslus, kurie konkrečiai atsispindi komisijos pasiūlyme. Ačiū. Dabar apibendrinti diskusijai suteiksiu žodį pranešiai. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū už diskusiją. Keletas pastebėjimų, kuriuos norėjau išsakyti. Aš kaip pranešė galbūt e, turėčiau ar turėjau skirti daugiau laiko šiam dalykui. Bet turime prisiminti, kad mes kalbame apie ekonominį modeliavimą. Aš sutinku visiškai su tuo, kad matome tam tikrą perspektyvą ir kad ta perspektyva gali šiek tiek skirtis nuo komisijos pasiūlymo mes į tai įsigilinsime, bet taip pat mes turime a, nepamiršti, kad kintamieji nėra absoliutus. A, Ir kai kalbame apie ekonominį modelį, dažniausiai kalbame apie ekonominio augimo prognozes iki 30 metų ir kitus kintamuosius, kaip kad pavyzdžiui e, CO2 e, kaina ir kiti dalykai. Dar vienas pastebėjimas e, skirtingi elementai, kurie sudaro nacionalinių emisijų ribų paketą, įskaitant žemės ūkį, neturi vienodų svorių. Lyginant su politika dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, jų įvertimas, jų svoris sistemoje yra skirtingas. Jeigu žiūrėsime į tą NEC pasiūlymą, į bendrą vaizdą ir į mūsų ambicijas siekius, tai kai kurios politikos kryptis yra nediskutuojamos, apie jas kol kas nediskutuojame. E, šaltinių politika, kitaip tariant, ir kaip tai atsilieps atskiriems e, taršos elementams. Tai, mano nuomonė, yra labai svarbus aspektas, nes mes nekalbėjome apie šio modelio kvestionavimą. Aš žinau, kad daug kas ateis pas mane apie tai pakalbėti ir tikriausiai pirmieji bus šešėliniai pranešėjai. Ir aš nežinau, ar mes turėtume visiškai atsispirti šiais duomen, nuo šių duomenų. Manau, kad turime šiaip jau mm, dar vieną galimybę pasižiūrėti, pasigilinti. Ir Ar mes tikrai žengsime šiuo keliu? Iš tikrųjų, savai aišku, kad siek, turėtume siekti daugiau ambicingų tikslų, bet manau, kad vis tik tai reikia labiau įsigilinti prieš apsisprendžiant. Aš kalbėsiu su komisija išsamei apie jų reakciją į šį tyrimą. Šiandien e, komisija nekalbėjo labai išsamei, kas visai suprantama, bet manau, kad ateityje mes pakalbėsime apie detalės. Ir kaštai nauda atsiranda iš skirtingų ekonomikos dalių. Aš sutinku su tuo ir ne viskas yra aišku, o 30 metai dar yra toli, politikos struktūros gali pasikeisti kito laiko ir mes e, turime užtikrinti, kad pagal tą NEC e, e, sistemą numatysime e, manevro laisvės. Aš norėčiau pasakyti komiteto nariams ir šešėliniams panešėjams, kad tikrai mūsų laukia dar didžiulis darbas, reikia labai gerai viską išanalizuoti, kartu padirbėti tam, kad galėtume būti tikri, jog parengsime tokį dokumentą, kuriam visi galės pritarti. Bet e, šis e, tyrimas yra labai naudingas, aš aišku ir su tarnyba atlikusią jį dar kalbėsiu. Mes e, iš diskusijų matome, kad galime užsimoti toli, būti labai ambicingi ir pasižiūrėsime, kaip iš tikrųjų viskas bus. Grazie alla. Dėkuoju. Dėkuoju poniai Gerling pranešėjai. Ačiū už išvadas. Manau, kad apibendrinti galime jau šį klausimą, baig, pas, saky, kad, sakyti, kad jau baigėme įsvarstyti ir pereiti prie kito klausimo. Kai rengėme darbo tvarkę šios dienos e, posėdžiui sukeitėme 18 su 19 e, punktus ir dabar kalbėsime apie žvejybos dreifuojančiais tinklais uždraudimą. Kaip žinia, komisija e, numatė e, pateikė pasiūlymą, kuriuo uždraudžiama bus e, žvėjai, žvėjoti dreifuojančiais tinklais dėl to, kad e, pagaunama žuvų e, papildomai, kurios atsitiktinai pakliuva į tuos tinklus. Dabar suteiksiu žodį ponui Afrontai pranešėjai. Norėčiau paprašyti kolegų, kurie išeina iš salės, tą padaryti tyliai, nes Komitetas dirba toliau. Prašom, ponė Afronte. Dėkoju, pirmininkė. Dreifuojantieji tinklai. Tai yra žvejybos įrankiai, apie kuriuos kalbama labai daug. Jie gali būti šimtų metrų ilgio kai kuriais atvejais. Dabar Bet kokie tinklai, kurie ilgesni negu 2,5 km yra, yra draudžiami Europos vandenyse. E, bet yra tinklų, kurie 30-40 metrų ir e, jie taip pat, kilometrų, jie turi didžiulį poveikį aplinkai. Ir tie tinklai naudoja didesnė, didesnės akis ir tada siekiama apsaugoti tokiu būdu migruojančias rūšis, kurios yra nykstančios. Pavyzdžiui, jūros vėžliai turi būti paminėti, kardžuvės kai kurios. Komisija savo pasiūlyme sako, kad e, teisėkūros pozicija yra sudėtinga. Komisija sako, kad e, dabar e, lengva peiti taisyklės ir tos taisyklės leidžia žvėjams naudoti netei, neteisėtai dreifuojančius tinklus ir gau, pagauti žuvis ar kitus jūros gyvūnus, kurių šiaip negalima gaudyti. Mes matome, kad tikrai toliau vartojami e, tokie tinklai, nors tai ir draudžiama. Teisingumo teismas yra prieš Prancūziją ir Italiją prieimęs sprendimų dėl to. Klausimas yra labai sudėtingas, kalbame apie žvejybos įrankius, kurie turi labai rimto poveikio aplinkai ir saugomoms rūšims. Komisija parengė pasiūlymą ir daugelis žmonių galvoja, kad tai yra tarsi provokacija labai radikalus tas pasiūlymas komisijos. Komisija sako, uždrauskime visuose Europos vandenyse naudoti dreifuojančius tinklus. E, kalbu apie dabar keturis straipsnius. Trečias straipsnis yra išdėsto esmę, ten sakoma, kad e, bet ką draudžiama žvejoti tokiais tinklais ir kad e, negalima laivuose turėti tokių tinklų. Tai būtų pažeidimas. Komisija taip pat e, atsižvelgia į poveikio vertinimą ir įvertino įvairias galimybės. Mes pasižiūrėjome į keturias galimybės išlaikyti dabartinę padėtį arba pasirinkti absoliutų visišką draudimą. Ir tarptų dviejų kraštutinumų yra dar kitokių galimybių. Aš grįšiu prie to galima selektyviai drausti dreifuojančius tinklus, ne visus uždrausti, bet uždrausti tokius, kurie yra pavojingiausi aplinkai ir tvarumui žvejybos. Tačiau problema yra ta, kad pagal poveikio vertinimą, kur kalbam apie trečią galimybę, ta trečia galimybė gal būtų pati primtiniausia ir pačiai komisijai. E, Žuvininkistės komitetas taip pat e, nagrinė šį klausimą ir tikriausiai šiam komitetui būtų primtiniausia ta galimybė, ne komisijai. Tai yra selektyvus draudimas bet kol kas neturime pakankamai informacijos, kuri mums leistų e, aiškiai pasakyti, kokios rūšys labiausiai kenčia Treč, trečias pasirinkimas, selektyvus draudimas būtų geriausias, bet mes kol kas neturime pakankamai duomenų, kad galėtume siekti jį įtvirtinti. Galvosime apie teisės aktą. E, sunku būna dažnai interpretuoti kalbama apie pažeidimus ir komisija šiaip neturi pakankamai duomenų, kad galėtų pasiūlyti ką nors kitą ir tada pasirenka visišką draudimą tokių tinklų. Suinteresuotos šalis ir taip pat e, žuvinkystės komitetas per diskusijas išreiškė stiprų pasipriešinimą visiškam uždraudimui ne tik tiesiogiai suinteresuoti asmenys tam priešinasi, bet ir frakcijos kurios atsižvelgia į e, žvėjų, žvėjų bendruomenių nuomonę. Regionalizavimas yra vienas iš pagrindinių ateities žuvininkystės politikos ramščių. Valstybės narės taikys žuvininkystės taisyklės, jos turės poveikį vietoje ir E, tas pasirinkimas pakenks mažoms bendruomenėms, kurios naudoja dreifuojančius e, tinklus, bet jų nėra daug ir poveikis aplinkai nėra didelis. Bet, kaip sakiau, vėlgi nėra pakankamų duomenų, pakankamai patikimų duomenų, kad būtų galima deramai įvertinti selektyvaus draudimo poveikį. Ir e, dar yra kalbama apie kitokias galimybės Aš pavyzdžiui e, siūlau apibriežti, e, patikslinti komisijos apibrėžimus, atnaujinti. Pavyzdžiui, praplėsti tipus tinklų, kurie priklauso dreifuojančių tinklų kategorijai. Tam, kad galėtume parengti nuomonę, galiu pasakyti, kad Komisijos pasiūlymas šiaip yra labai glaustas, aiškus, e, aiškiai pasisakoma už visišką draudimą ir mes, galvodam apie savo nuomonę, turime galvoti apie suinteresuotas šalis, bendruomės, pavyzdžiui, žvėjų bendruomenės, kurios gyvena iš žvėjybos. Frakcijos aišku, e, nori taip pat jų interesus apsaugoti. Dėl to mes turėtume pagalvoti, kokios būtų alternatyvos visiškam draudimui. Ir aš tą siūlau. Mes turėtume valstybėms narėms leisti apsispręsti. Tuomet jos e, turės kelias galimybės. Galės pati nuspręsti visiškai uždrausti tokius tinklus arba galėtų nuspręsti neuždrausti visiškai jų naudoti ir pasirinkti kitokį kelią. Pavyzdžiui, būtų galima leisti 18 mėnesių e, naudoti tokius tinklus tai iki 16 metų vidurio. Tuomet reikėtų, e, iki to laiko reikėtų sukaupti patikimesnių duomenų. Valstybės narės, kurios toliau naudos dreifuojančius tinklus, tokiu atveju privalės pateikti labai išsamius duomenis apie inventorių, apie visus tinklus ir turėsime specialų apibrėžimą dreifuojančių tinklų ir pasižiūrėsime į tai, kokį poveikį aplinkai e, daro tie skirtingi tipai dreifuojančių tinklų ir kaip jie gali pakengti ir kaip veikia migruojančias rūšis. Turėtume taip pat galvoti ir kokį socialinį ekonominį poveikį turėtų visiškas draudimas tokių tinklų kai kurioms žviejų bendruomenėms. E, valstybės narės, kurios e, prašytų derogacijos e, visiško uždraudimo turėtų vėliau pateikti labai išsamius duomenis, kad aiškiai matytume, kokia yra padėtis. Ir tada Europos komisija turėtų pakankamai informacijos ir galėtų uh, apsispręsti, ar galima taikyti selektyvų draudimą tokiems tinklams. Pavyzdžiui, jeigu tam tikrais atvejais jie turėtų uh, labai rimtą neigiamą poveikį aplinkai, jie būtų uždrausti, o dėl socialinių ekonominių priežasčių ar kitų, kai kur jie būtų toliau naudojami. Aš kalbu apie alternatyvą labai aiškiam, tiksliai apibrieštam pasiūlymui. Mano mintys skiriasi nuo komisijos pradinės pozicijos. Jeigu pasižiūrėsime į galimybės tarp visiško tų tinklų uždraudimo, atrodo, kad tam priešinasi pramonė tam priešinasi pati e, pramonė žvėjai ir taip pat dalis frakcijų. Mūsų tikslas turėtų būti pasiekti, kad patys pavojingiausi aplinkai e, tinklai būtų tikrai nebenaudojami. Tai užtikrintų daugiau laisvės valstybėms narėms. ir taip pat suteikti naujų galimybių mažoms žvėjų bendruomenėms. Bet jų ateitis priklausys nuo domenų. Dabar šešėliniai pranešėjai. Sí, gracias, presidente. En este... Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame Europos komisijos pasiūlyme uždrausti žvejybą dreifuojančiais tinklais, tiesiog va taip pat per vieną dieną Yra daug e, nuostabą keliančių elementų ir labai keista, kad atliekant poveikio vertinimą nebuvo atsižvelgta į tam tikras žvėjų žuvų rūšis. Nes, pavyzdžiui, tų, žv, e, tų dreifuojančių tinklų poveikio poveikis e, sardinėms Galicijoje buvo vertintas, nagrinėjant tik tai poveikį sardinėms, e, o sardinių žvejyba tame regione yra tradicinė. Ir tuomet buvo nustatyta, kad, kad nedaroma jokios žalos e, saugomoms žuvų rušims. Ir toks e, visiškas e, žvejybos dreifuojančiais tinklais draudimas nėra pagrystas. Ir Galisijoje yra nemažai laivų, kurie da, e, a, turi dreifuojančius tinklus ir šis draudimas būtų jiems tikrai pražutingas. Visiškai netinkama yra taikyti draudimą, kuris taikomas yra visiems a, laivams tai yra netinkamas požiūris, tai tikrai sužlugdys tam tikro tipo e, žvejybą, tam tikras žvejybos formas. Ir e, šalis, kurioms ši problema yra aktuali, yra susirūpinusios ir jos netgi paprašė gražinti šį dokumentą Europos komisijai. Nes komisija nepaaiškina, kodėl reikia visiško draudimo. Reikia rimto poveikio aplinkai vertinimo, kuris atsižvelgtų į kiekvienos valstybės narės ypatumus, nes reikia atskirti didelio masto žvejybą, dideliais dreifuojančiais, ilgai, ilgais dreifuojančiais tinklais ir e, e, tokią tradicinę nedidelio masto žvejybą dreifuojančiais tinklais. Tuos dalykus reikia aiškiai atskirti. Pagal komisijos dokumentą nėra numatyta jokių alternatyvų e, maž, smulkiems žvejams. Ir todėl mes paragintume pritaikyti proporcingumo principą. Nes mes manome, kad tokio, toks draudimas nėra pagrystas mokslinio tyrimų duomenimis ir jisai nepadės mums spręsti egzistuojančios problemos. Aš remiu pranešėjų pasiūlymą uždrausti žvejybą dreifuojančiais tinklais, norint apsaugoti tam tikras rūšis, gyvūnų rūšis. Bet mes manome, kad visi mūsų teisėkuros dokumentai turėtų būti pagristi mokslinių tyrimų duomenimis. Negalima leisti, kad komisija visiškai tokios nuostatos ir tokio principo nepaisytų. Manau, kad reikia visiems nusiraminti ir pradėti taikyti prastinę teisėkuros procedūrą tam, kad galima būtų atsižvelgti į visų, visas žvejybos formas. E, ir reikia pirmiausia gerai įvertinti visą situaciją. Dėkoju, toliau žodį sutikimas e, ponui Kaputo. Ačiū, pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti mūsų nuomonės rengėjui už jo parengtą dokumentą, už atliktą darbą. Kai mes pradėsime nagrinėti pakeitimus, tuomet e, parengta nuomonė bus labai naudinga. Komisija visiškai ne, neapibrėžė e, kas yra dreifuojantis tinklas. Nes žvėjai gali savo laivuose turėti įvai, įvairią įrangą, įvairius tinklus tam, kad jie galėtų žvėjoti ir kartais gal žvėjoti ir draudžiamas rušis. Aš iš esmės palankiai vertinu komisijos ketinimą geriau apsaugoti saugomas rūšis. Kaip, pavyzdžiui, jūrų vežlius. Bet mums atrodo, kad toks visiškas e, draudimas yra neproporcingas. Jisai turės neigiamų padarinių, ypač toms bendruomenėms, kurios priklauso nuo tradicinės e, žvejybos. nuo tradicinės pakrančių žvejybos. Aš manau, kad mes turėtume išnagrinėti viską labai atidžiai ir būtinybė užtikrinti deramą apsaugą ir būtinybė apsaugoti žvejybos sektorių. Aš turiu kelis pasiūlymus, kuriais ir siekime suderinti šios skirtingus mūsų tikslus mes galime turėti vieno tinklo taisyklę, pavyzdžiui. Jei laive esama ir kitų, kitų tinklų, ne tik dreifuojančių tinklų, tuomet nuo 2016 metų Liepos pirmosios dienos galima būtų uždrausti tam, tikra, tam tikro tipo tinklus. Pavyzdžiui, Italijoje žinoma banginiams žvijoti tinkamo tinklo tipą, kuris vadinasi feretara. Tų tinklų akies dydis yra didesnis nei 15 mm. Ir mes turėtume e, labai aiškiai apibrėžti, kuomet galima naudoti tokius tinklus. Visiškas draudimas neigiamai paveiks e, pakrančių bendruomenės. Ir aš manau, kad Europos e, fondai, Europos žuvininkystės ir jūrų reikalų fondas turėtų skirti finansavimą padėti šiems žmonėms prisitaikyti prie šio naujo dokumento. Ir aš manau, kad taip pat turėtų būti nuspręsta, kad šio dokumentas neįsigaliotų iki 2017 metų gegužės mėnesio, bet to reikia sugalvoti, kaip galim būtų suderinti skirtingus tikslus ir ketinimus. Panas Ian Duncan, ačiū ponė pirminkė, šis pasiūlymas netitinka uh, jam keliamo tikslo. Tai tiesiog yra mums jau keli metai yra teigiama, kad bendrojo žuvininkistės politika bus formuojama atsižvelgiant į regionų ypatumus. O šis dokumentas visiškai nepaso šio principo. Jungtinėje karalystėje yra nemažai e, e, pakrančių žvėjų, kurie net gavo apdovanojimą iš ta, e, jūrų reikalų tarybos e, už darnę žvejybą. Ir šis dokumentas pajiems pakenks. Panašu, kad norima tiesiog visiems pritaikyti vieną e, priemonę. Panašu, kad komisija tiesiog patingėjo padirbėti. Nes jie elgėsi taip, kad lik visi žvėjai būtų vienodi ir todėl visiems reikia pritaikyti vienodas priemonės. Todėl Mano frakcija neremia šio pasiūlymo, mes turime gražinti šį pasiūlymą komisijai ir turime jai priminti, kad jeigu jį kalbės apie politikos regionalizavimą, ji turėtų pradėti elgtis taip, kaip jį žada. Atėjo laikas mums pripažinti, kad žvėjai yra skirtingi, todėl jiems reikia skirtingų politikų, skirtingų priemonių. Kitaip ši institucija ir komisija atsidurs situacijoje, kai niekas jų nebegerbs. Dėkuoju. Okay, and now uh, I give the floor to Madame Meissner. Dėkuoju, toliau ponia Meissner. Labai ačiū, e, ponia pirmininkė. Gaila, kad e, kolega Dankanas e, netarė ne vieno žodžio apie pačią nuomonę. Uh, Aš norėčiau padėkoti pranešėjams. Pats pasiūlymas yra puikus. Aš žinau, kad nuomonės referentas yra jūros biologas ir tai aiškiai matoma iš pačios nuomonės projekto. Turime stengtis e, apsaugoti jūras, išsaugoti ekologinę jūrų įvairovę. Uh, įvairias rušis, tačiau tuo pačiu mes norime ir toliau žvejoti. Todėl aš visiškai pritariu mūsų pranešėjai. Aš žinau, kad e, žuvininkystės komitete balsų daugumą buvo pasiūlyta gražinti šį pasiūlymą komisijai. E, aš pritariu, kad e, komisijos pasiūlymas nėra vykęs, galbūt net nevykęs todėl kad e, reikalaujama uždrausti žvejybą bet kokiais e, dreifuojančiais e, laivais. Numatomos sankcijos net mažiems laiveliams turintiems nedidelius dreifuojančius tinklus. E, kolega, jūs iš Škotijos, ar ne? Žinau, kad ten netoli e, Airijos silkės yra gaudamas labai tvariai, naudojantis dreifuojančiais tinklais. Ir iš ties turėtume leisti tokią praktiką. Tiesa, Baltijos jūroje negalima žvejoti dreifuojančios laivais, o viduržėmio jūroje leidžiama. E, naudoti šiuos e, tinklus banginiams žvejoti. Taigi e, galima pastebėti įvairių žvejybos praktikų įvairovę. Manau, kad pirmiausia reikėtų patikrinti kokią situaciją ir galbūt reikėtų numatyti ir perinamosius laikotarpius bei paramos priemonės, kad žvejai spėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Ir sutinku, kad dviejų kilometrų ilgio drifuojantys tinklai turėtų būti draudžiami viduržėmio jūroje e, žvejyba didelių akių drifuojančiais tinklais taip pat turi būti draudžiama. Tačiau turėtume panagrinėti, kur žvejojama tradiciniais dreifuojančiais tinklais, kur vykdoma priekrančių žvejyba ir kur žvejų bendruomenėms e, labai svarbi žvejyba. Negalime e, visko matuoti pagal tą patį kurpalį. Turime pirmiausia surinkti duomenius ir bent jau aš manau, kad komisija suklydo, e, parengdama pasiūlymą nesiremdama moksliniais duomenėmis. Kolega kalbėjo apie tai, kad visi pasiūlymai turi būti paremti moksliniais tyrimais. Aš nežinau, ar mokslininkai um, turi per metus žuvų sugaunama dreifuojančiais tinklais. Manau, kad mes kaip Envi komitetas, um, kuriam svarbus biologinės įvairovės išsaugojimas, taigi mūsų komitetas turime, turi pabrėžti, kad šis komisijos pasiūlymas yra keistinas, bet pati iniciatyva yra gera, todėl nuomonės projektui mes pritartume. Ačiū. Pone Rodrigas Romeo. Situacija žvejybos sektoriuje nelengva. Ji tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su pramoninės žvejybos e, subsidijavimu. Ir tai, ką dabar turime, ir yra kuo aiškiausias to įrodymas. Žvejojama be jokių taisyklių, todėl kad nėra e, suvienodintų teisės aktų, nėra kontroliuojančių institucijų. Ir dabar ir toliau viduržemio jūroje yra žvejojama drifuojančiais tinklais. Komisija siekia suvienodinti valstybėse narėse egzistuojančios teisės aktus ir siekia pakeisti situaciją, kuri yra dabar, o situacija dabar yra tokia, kad tiesiog pažeidžiami teisės aktai, jų nesilau, nesilaikoma. E, likščiolinė sistema tiesiog sužlugo, todėl kad nebuvo tinkamo kontrolės mechanizmo, nebuvo sankcijų. Komisija teigia, kad e, priemonės įgyvendinimo kaštai yra nuliniai, tačiau nėra išnagrinėta, kokią žalą daro tokia žvejybos praktika, kuri yra vykdoma uh, nesilaikant teisės aktų. Aš nežinau, kokia ten situacija Galicijoje ar Andalūzijoje, kokiais ten žvejybos įrankiais yra sugaunamos žuvys. Manau, kad svarbiausia turėtų būti aplinkos apsauga ir teisės aktai, e, kurie yra paremti moksliniais tyrimais ir kurie yra tinkami praktiniai žvejybai. Todėl turime siekti, kad žvejyba būtų tvari. O komisijos teikiamas pasiūlymas mūsų supratimu nei kokybinio, nei kiekybinio požiūrių nėra pakankamas. Todėl palankiai vertiname nuomenės referentą parengtą pasiūlymą, kuriuos siekiama skatinti dar kartą persvarstyti šį draudimą, jo labiau, kad e, reikėtų panagrinėti ir mokslinius, statistinius duomenis, kurie tikėtina turėtų parodyti, kad smulki žvejyba jokios žalos e, ekosistemoms nedaro kontraproduktyvu būtų uždrausti tokią priekrančių žvejybą. Kalbant apie kitas žvejybos rytis, praktika rodo, kad selektyvinis priemonių taikymo metodas jau yra pasiteisinimas ir įgyvendinant nelegalios, nekontroliuotos ir nepraieštos žvejybos priemonės, turime pirmiausia akcentuoti tų jūrų regionų išsaugojimą, kuriuose žvejojama itin intensyviai. Turime e, stiprinti kontrolę, griežtinti sankcijas, turime apsaugoti e, tradicinę žvejybą. Tik šiais aspektais turi būti paremta ateities žvejybos e, žuvininkystės politika. Mas Eichut, ačiū. Aš atstovauju ponį Eikštrom. Ji negali dalyvauti posėdėje, nes e, žuvininkystės komitete dabar dirba. Manau, kad daug kas jau buvo pasakyta ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui e, už tai, kad jis bando patvirtinti poziciją, kuri E, yra gana sudėtinga. E, būtų labai lengva gražinti viską komisijai, dėl to aš tikrai vertinu pranešėjo pastangas. E, girdėjau, ką sakė Janas Dankanas, bet turiu pasakyti, kad mūsų diskusijos nėra naujos. Junktinės tautos dešimtojo dešimtmečio pradžioje yra patvirtintos atitinkama rezoliucija Aš žinau, kad e, konservatoriams yra daug problemų dėl e, tarptautinių organizacijų, bet čia kalbu apie Generalinę asamblėją jungtinių tautų. Jau iš tikrųjų kalbama apie tą klausimą seniai, nuo 92 metų, kitaip tariant, ir uh, yra daug problemų dėl to pasiūlymo. Matome, kad visuotinis uždraudimas vargu ar pasiteisins, bet kai pradėsi e, taikyti išimtis, atsiras spragų ir e, yra galimybė, kad kažkas piktnaudžiaus tomis e, spragomis. Dėl to reikia labai atsargiai žiūrėti, ką daryti. Aš norėčiau dėl to ir pagirti pranešė, kad jis bando ieškoti išeities, o ją rasti nėra lengva. Ir taip pat E, dirbsime toliau su pranešėju. Aš kaip ir kitų frakcijų atstovai labai norėčiau pasidžiaugti ponios e, Meisner pastabomis e, socialistų, GUE ir mes bandysime įsigilinti, kad galėtume kažkaip pagerinti diskusijas, užuot tiesiai atmetę komisijos pasiūlymą. Mes, galbūt, kai kas sako, turėtume būti tokie drąsūs kaip ir komisija, bet kažin ar tai būtų geriausias kelias. Dar e, pažeidimo procedūra starties prieš Italiją. Girdėjome, kad ta procedūra jau sustabdyta, nežinome, kaip iš tikrųjų yra. Gal galėtumėte pasakyti, kaip iš tikrųjų yra. Jeigu komisija nusprendė atsiimti e, ieškinį dėl tos procedūros starties, kodėl taip yra. Jeigu galite atsakyti, jeigu ne, tai tęsime diskusijas įdomias dėl šios, šio klausimo, kuris yra gana sudėtingas. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kolegai Briano. Jis atsakingas, ji atsakinga e, žuvinkysės komitete už šį klausimą. Ačiū. Pirminkė, aš tikiuosi, kad aš galėsiu šiek tiek e, papildyti diskusiją jūsų komitete. Norėčiau padėkoti kolegai Afronte už tai, ką jisai e, yra nuveikęs. Mes, e, žuvininkystės komitetas taip pat gavome iš jo informaciją ir e, galime savo diskusijas tęsti. Aš kaip pranešėja, kol kas tik įsiklausau į kitų nuomonės. Ir e, mes norime taip pat naujų komisijos narių nuomonės išgirsti šiuo klausimu. Bet aš prieš, visiškai prieš esu tą komisijos pasiūlymą e, visiškai uždrausti dreifuojančių tinklų naudojimą. Kai kas sako, reikia iš vis atmesti pasiūlymą ir gražinti komisijai. Man nepatinka toks požiūris, nes aš manau, kad kur kas geriau būtų, jeigu mes pritartume Marko fronte požiūriui. Yra keturi galimi veikimo būdai. Išlaikyti dabartinę padėtį, galvant apie tvarumą, ekosistemas, bet mes tokį požiūrį atmetame. Yra galimybė dar taikyti laikinus e, sprendimus, e, atsižvelgiant į žvejybos įrankius, tinklus ir galiausiai pasiūlymas, kurį atsiunti komisija parlamentui tai yra visiškas uždraudimas. Aš norėčiau įsigilinti į tarpinės galimybės, tuo labiau, kad e, jūsų komitetas apie tai kalba. Yra ir kitų svarbių elementų. Manau, kad mes turime e, įvertinti porą dalykų, pasižiūrėti, ar jie galėtų būti naudingi ir nebekomplikuoti toliau padėties žvėjams. Tikiuosi, kad jūsų komitetas leisite mums pasižiūrėti į tas galimybės. Regionalizavimas yra vienas iš esminių elementų žvejybos politikai, žuvininkysės politikoje kalbame apie e, Galicijoje naudojamus specialius tinklus, yra kitur kitokie tinklai naudojami. Tai yra susijęs su atskirais Europos regionais, vandenimis. Taip pat reikia žiūrėti, kaip e, įrankių naudojimas e, atsiliepia ekosistemai. Mes turime užtikrinti, kad nebus paralyžiuota visa veikla regionuose. Ir reikėtų galvoti, kaip parengti e, pasiūlymą, kuris išspręstų problemas ir taip pat, kaip mes galėtume pateikti tokį pasiūlymą, kuris būtų palankus aplinkai ir taip pat paremtų tvarę žvejybą. Ačiū. Dėkoju. Kolega Abans. Dėkoju, dėkoju pranešėjui už tai, kad jisai siekė pagerinti neproporcingą komisijos pasiūlymą. E, komisija pasirinko lengviausią kelią, bet mažiausiai tinkamą. Ir dabar, jeigu mes patvirtinsime šį pasiūlymą, tai sunaikinsime dalį e, žvejybos laivyno. E, komisija sako, kad reikia, e, kad tink, šie tinklai labai kenkia ekosistemai, bet noriu pasakyti, kad Galicijoje, pavyzdžiui, e, žvėjai naudoja įvairius įrankius, taip, skaitant taip vadinamus šeito, tai yra tinklas E, kuris gali būti 12 metrų. E, tai yra e, metodas, kuris užtikrina, kad nebus priegaudės ir tokiu būdu yra saugomi ištekliai. Yra 427 laivai Galicijoje, kurie naudoja tokius tinklus, o ančio 117 laivų tos vietos bendruomenės priklauso nuo tokios žvejybos ir jos taip pat e, yra labai e, mažai taršios. Ši veikla yra mažai tarši. Jeigu bus e, uždrausta naudoti tokius tinklus, Galicijos žvėjai nukentės, ypač vidaus vandenyse. Nereikėtų taikyti draudimo, reikėtų čia pagalvoti apie subsidiarumo principą ir uh, apie tai, kad galvoti apie tai, kaip mes turime leisti e, vietos lygmenį pasirinkti. Taip pat reikėtų e, galvoti apie socialinės ekonominės pasiekmes, kurias atneštų komisijos pasiūlymas. Ačiū, kolegė Šuica. Labai ačiū norėčiau pasveikinti poną Afronti ir pasakyti, kad aš pritariu kolegiai Maisner. Labai lengva įvesti draudimą. Tačiau mūsų kaip Europos parlamento narių užduotis ieškoti kompromiso. Bendra žvejybos politika yra regionės politikos dalis, dėl to mums reikia ir regioninio požiūrio. Reikia ieškoti sprendimų viduržėmio jūrai, e, naudojami skirtingi žvejybos įrankiai, skirtingi tinklai. Adrijos jūra gal uh, tiesiogai nenukentės nuo pasiūlymų, nepaveiks jie yeah. šios jūros. Jeigu būtų visiškai uždrausta naudoti šitokius tinklus, tai smulkieji žvėjai bus sunaikinti. Mes turime ieškoti sprendimo kuris apimtų visus, ne tik galvoti apie didžiulius žvejybos laivynus. Reikia, aišku, galvoti apie trapę ekosistemą ir aš palaikyčiau kompromisą. Siūlyčiau ir toliau e, skatinti komisiją atlikti mokslinius tyrimus. Vienas dalykas kalbėti politinę politinėme kontekste, bet reikia argumentų, kurie būtų pagristi aiškiais moksliniais duomenimis. Galima būtų palyginti skirtingus tinklus, skirtingus įrankius, skirtingo ilgio tinklus, kurie naudojami skirtingų laivų. Vaizdas yra labai įvairialypis ir sėtingas ir tikiuosi, kad bus rastas sprendimas. Ačiū. E, klausimų buvo pateikta ir komisijai. Suteiksiu žodį Don, ponui Donatelai, kuris kalbės komisijos vardu. Dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti poną Fronte, nes jisai tikrai labai daug dirbo ir parengė išsamų dokumentą. Jis tengiasi savo pranešime e, apžvelgti kelias įmanomus variantus ir mes e, komisijos požiūriu manome, kad jisai atliko labai svarbų darbą ir e, padėjo mums plėtoti dialogą tarp institucijų. Taip pat dėkojame ir poniai Brijanų, nes jie yra pranešėja žuvininkystės komitete ir jai nebus lengva suderinti visus šios skirtingus aspektus ir jis tengiasi produktyviai dirbti. Taigi šis dokumentas, mes manome, yra labai svarbus, labai vertingas bendrame diskusijų kontekste ir be abejo dar reikėtų tęsti diskusijas dėl komisijos pateikto pasiūlymo pateikto komisijai, e, tarybai ir Europos parlamentui. Dabar dėl reikalo esmės. Aš norėčiau priminti Jums, kad mes e, daugiau nei pusantrų metų tyrėme, e, kokį, koks bus e, visiško dreifuojančių tinklų draudimo poveikis Europoje. Mūsų šio tyrimo išvados yra viešai paskelbtos ir Pirmą kartą atliktas tokio lygio ir masto tyrimas, kuris yra viešai skelbiamas ir kuriame kalbama apie konkrečius tiklus, apie tam tikrą žvejybos formą. Ir e, tokią praktiką reikėtų pritaikyti ir kitais atvejais. Tai buvo labai svarbus elementas ne tik rengiant šį pasiūlymą, bet ir rengiant viešasis diskusijas. Kažką reikia daryti. Ir prie to klausim, šio klausimo dar sugrįšiu. Taigi e, viešosios diskusijos, poveikio vertinimas, mokslinių tyrimų e, išvados ir e, kažkas minėjo, kad net poveikio aplinkai vertinimas gal nėra pakankamai išsamus. Na, gal taip ir yra, bet mes surinkome labai daug informacijos pirmą kartą surinkome tiek daug informacijos apie šių tiklų naudojimą Europos Sąjungoje. Bet to, kai kas e, minėjo, kad e, yra šiokių tokių e, elementų, kurie kelia problemų, ypač kai pažvelgsime į taikymo sritį. Kai kas kalbėjo ir apie tai, kad tai yra visiškas draudimas ir tai, kad tai nėra reikalinga. Be to, mus kritikavo ir dėl nepakank, nepakankamo žvadinkystės politikos regionalizavimo. Uh, o būtent jis yra apibrieštas kaip vienas iš bendros žvingistės politikos tikslų. Regionalizavimas e, tai yra požiūris, kai mes bandome spręsti bendras kelių regionų ar teritorijų problemas. Ir mes žinome, kad šios įrangos šių tinklų naudojimas e, toje pačioje teritorijoje, gal skirtingose valstybėse narėse, bet toje pačioje teritorijoje ne visuomet leidžia mums pritaikyti regionalizavimo savoką. Taigi mes matome, kad taip iš tikrųjų mes turime spręsti problemą, siekdami užtikrinti, kad kiekvienas priimtas sprendimas skirtas konkrečiai problemai spręsti, o šiuo atveju tai yra rizikai, kad bus sugautos draudžiamos žvejoti ar saugomos rūšis Ir mes norime parengti dokumentą, kuris padėtų mums sumažinti riziką, kad bus sugautos šios žuvis. Tai, kad mes turime panagrinėti konkrečių regionų ypatumus, Taip, tai yra įdomus pasiūlymas ir remiantis Europos parlamento parengtų dokumentų mes galėtume aptarti jame esančius įdomius elementus, Mes gali būti, kad mūsų požiūriai yra šiek tiek skirtingi. Mes e, esame pasiruošę su jumis toliau svarstyti e, šį dokumentą, toliau su jumis diskutuoti šio dokumento pagrindu, tiek su jumis, tiek su žuvininkistės komiteto nariais. Dar vienas e, dalykas, kuris yra susijęs su informacija ir duomenimis. Nuo to laiko, kai buvo pateiktas šis pasiūlymas, mes iš tikrųjų gavome labai daug papildomos informacijos iš valstybių narių, suinteresuotų šalių apie uh, veiklą susijusią su dreifuojančiais tinklais. Kitaip tariant, komisija ėmėsi iniciatyvos ir parašė laišką rugsėjo mėnesį valstybėms narėms uh, ir paprašėme, kad oficialios institucijos patvirtintų tą informaciją, kurią mes e, buvome anksčiau gavę ne iš, ne iš oficialių šaltinių. Ir pagal valstybinarių patvirtinimus mes nustatome, kad iš tikrųjų yra tam tikrų spragų ir kad e, Europos komisija ne visuomet gavo visą ją reikalingą informaciją. Kodėl taip įvyko? Ar dėl to, kad valstybėms narėms pasirodė, kad tai nėra svarbu, ar dėl to, kad jos tiesiog e, nepateikė tos informacijos dėl kitų e, tikslų. Bet vienaip ir kitaip yra taip, kad mes e, kiekvieną dieną sužinome vis ir daugiau ir daugiau apie žvejybą dreifuojančiais tinklais ir paaiškėja vis daugiau ir daugiau įvairių elementų, atsižvelgiant kuriuos reikėtų geriau reguliuoti žvejybą dreifuojančiais tinklais. Uh, Europos komisija atliko poveikio vertinimą ir mes esame pasiruošę su jumis pasidalinti tą informaciją, kurią mes kiekvieną dieną gauname iš valstybių narių, tam, kad mes turėtume bendrą suvokimą to, kas yra žvejyba dreifuojančiais tinklais, kokį poveikį jį turi Ir tikiuosi, kad netrukus mes turėsime visą mums reikalingą informaciją tam, kad mes galėtume papildyti pirminį poveikio vertinimą. Ir paskutinis dalykas, e, e, čia aš noriu sakyti klausimą dėl e, bylos prieš Italiją, kuri yra nagrinėjama teisme. 92 metais buvo nagrinėjama šį bylą ir tuomet e, buvo nagrinėjama, e, nagrinėjami tarimai, kad Italijos valdžia netinkamai prižiūrė e, tam tikrų nuostatų gyvendinimą ir kad Italijos teisės normos leido žvejoti Italijos žvejams, nepaisant 23 metų reglamento. Italijos vyriausybė parengė veiksmų planą, jis buvo patvirtintas 2011 metais ir tas oficialusis veiksmų planas vėliau buvo patvirtintas visos komisijos ir tas veiksmų planas yra gyventinamas prižiūrint, tinkamai prižiūrint tiek Europos komisiją, tiek Italijos vyriausybei. Dėl šių veiksmų Italijos žvejybos kontrolės politika buvo patobulinta, iš esmės peržiūrėta. Ir didelio masto žvejyba dreifuojančiais tinklais, anot mūsų turimų duomenų ir Italijos įstaigų turimų duomenų, nebevykdoma arba da, vykdoma labai nedideliu mastu. mastu. Ir čia iš esmės mes kalbame apie neteisėtas įrangos naudojimą. Taigi remintis e, šią informaciją, remintis Italijos įsipareigojimu, e, komisija nutraukė bylą teisme. Tai nereiškia, kad mes nustojame stebėti, kas vyksta Italijoje, nereiškia, kad mums šis klausimas neberūpi, mes tiesiog sprendėme šį klausimą su Italijos vyriausybė tokiu būdu, kad dabar mes, e, e, mums nebereikia nagrinėti bylos teisme. Todėl byla buvo nutraukta, o toliau mes laikomės politikos, kuri leidžia mums užtikrinti, kad viduržymio jūroje būtų naudojama tik tai teisėta žvejybos įranga. Dėkoju, o dabar aš norėčiau steigti žodį ponui Afrontą, kad jisai galėtų apibendrinti įvykusią diskusiją. Ačiū. Daug ką norėčiau pasakyti, bet nenoriu per nelik ilgai kalbėti. Pirmininkas sako, jūs uh, turite pakankamai laiko, nes panašu, kad kitą darbo tvarkės punktą turėsime atidėti. Taip, taip, prašau. Bet gal nereikėtų piknaudžiauti mūsų nuolankumu. Ponas Afronte, dėkoju. Šis klausimas yra gan sudėtingas. Ir mm, mūsų diskusijos yra labai vertingos, nes jos suteikia daug peno pamastymams. Man buvo labai malonu, kad mūsų atliktas darbas, o dirbti nebuvo lengva, kaip jūs e, suprantate, kad mūsų bendras darbas e, pasirodo esas vertingas. Aš norėčiau padėkoti sekretoriatui, nes jie labai man padėjo, jie padėjo paversti įvairias išsakytas mintis e, formuluotimės, kurios buvo išdėstytos popieriuje. Aš be abejo atsižvelgsiu į visas išsakytas nuomonės. Bet dabar norėčiau pakomentuoti e, kelias iš tų išsakytų minčių. Kolega Kaputo, pavyzdžiui, kalbėjo labai įdomiai. Jisai išsakė mintis, kurias galima būtų suformuluoti atskiruose pakeitimuose. Pavyzdžiui, jo pasiūlymas uždrausti laikyti laive tam tikro uh, akių dydžio tinklus. Jis kalbėjo ir apie tai, kad galima būtų pritaikyti tam tikrus Europos turimus fondus, kad tam, kad padėtume žvėjams prisitaikyti prie šio dokumento nuostatų. Aš beje visuomet, kai kalbame apie finansavimą iš Europos fondų, uh, E, laikausi labai atsargios pozicijos, nes man atrodo, kad pernelik dažnai tuo yra piknaudžiaujama, bet vienaip ir kitaip mes turime padėti žvėjams prisitaikyti prie naujo konteksto, prie naujų aplinkybių. Todėl šiuo atveju panaudoti Europos fondų finansavimą būtų tinkama. Toliau buvo taip pat kalbama apie tai, kad reikia remtis e, mokslo tyrimų duomenimis. Ir mums reikia duomenų tiek apie kokybę, tiek apie uh, kiekius ir skaičius. Rinkti informaciją nėra lengva ir net komisija ką tik kalbėjo, kad ji tik dabar gauna ją reikalingą informaciją. Ir tuomet, kai buvo pateiktas šis pasiūlymas, ji neturėjo pakankamai uh, tikslių duomenų. Taigi, aš siūlyčiau štai, ką aš manau, kad valstybės narės turėtų pasistengti surinkti moksliškai įrodytus duomenės, moksliniais tyrimais patvirtintus duomenės, tam, kad mes galėtume tinkamai atlikti šių dokumento poveikio aplinkai vertinimą. Keli kolegos taip pat kalbėjo, kad gal šį pasiūlymą reikėtų gražinti komisijai. Aš tam nepritarčiau. Mes, Europos parlamentas, dabar turime iniciatyvos e, teisę. Mes turime e, atlikti savo funkcijas. Nebent mes iš esmės prieštaraujame šiam pasiūlymui. Pasiūlymas yra pateiktas ir mūsų pareiga dabar yra jį tinkamai vertinti ir išsakyti savo nuomonę. Aš manau, kad būtų tiesiog e, pernelik lengva, pernelik paprasta tiesiog gražinti tą pasiūlymą komisijai. Man yra žinoma, kad kai kurios mintis išdėstytos mano parengtame dokumente yra labai sudėtingos ir kad reikės nu, e, leisti, e, nukrypti leidžiančias nuostatas, kurios galios tik tai tam tikrą laiką. Ir kai kas iš kolego minėjo, kad dėl to valstybėms narėms e, bus užkrauta papildoma našta ir kad tai taip pat. Taip pat padės kai kam gal surasti uh, E, jiems reikalingų spragų, teisinių spragų. Italijoje mes tikrai esame tikrai žinovai, kaip tai galime padaryti. Mes norime pasiekti užsibriežtą rezultatą. Mes norime apsaugoti gamtą. Ir turime tą daryti, remdamiesi konkrečiais tiksliais duomenimis, kuriuos turi pateikti valstybės narės. Ir taip mes galėsime patobulinti šį pasiūlymą. Ir mes galėsime kalbėti, turėdami konkrečius faktus ir skaičius. Ir galėsime parengti žiniomis faktais pagrystą nuomonę. Greipa sverta. Mes turime tikslą. Mes norime kuo geriau apsaugoti aplinką ir kartu kuo labiau paremti e, žvėjus. Nenorime užkrauti per nelik didelė, didelės naštos ir skurti nereikalingų problemų smulkioms žvėjų bendruomenėms. Nenorime primesti kažkokio, kažkokio žvejybos būdo žvėjams. nebejoju, kad mes sugebėsime pasiekti gerą rezultatą. Bet be abejo, dar su kolegė Briano turėsime aptarti šį dokumentą, nes jį rengia pranešimą žvinkystės komitete, bet mes kovosime da, e, iš vien. Dėkoju, pakeitimus galima pateikti iki lapkričio 12.10 valandą. Ir žurnikistės komitetas sausio mėnesį balsuos dėl šio dokumento ir plenarnėme posėdėje šis dokumentas bus svarstamas vasario antrą dieną. O dabar. Turiu pasakyti, kad Ponas Dantanas turi išvykti ir todėl 18 darbo tvarkės punktą mes turėsime atidėti iki e, e, kito posėdžio. Tai reiškia, kad jį svarstysime pirmadienį Strasbūrė. Na kągi, visiems dėkoju ir šis komiteto posėdis yra baigtas.